got four notes tonight. Okay. So just as long as Okay, ladies and gentlemen, can we adjust? Ponios ir ponai, siūlyčiau patvirtinti darbo tvarkę. Ar pritarėt? Taip. Gerai, keli trumpi pranešimai visų pirma. E, dėl transliacijos. Tai nėra geras precedentas, bet dėl techninių kliūčių uh, posėdis bus įrašytas ir bus paskelbtas internetu vėliau. E, bus verčiama į visas kalbas, įskyrus keturias kalbas, e, dėl kurių esate informuoti. Norėčiau pasveikinti IMKO ITRE narius, e, kurie dirbo kartu puikiai, bendratarbiavo ties šiuo pranešimu. Sveikinu taip pat ir pakaitinius narius. Norėčiau taip pat priminti, kad yra 100, 1287 pakeitimai neįskaitant e, kitų komitetų nuomonių. Ir norėčiau pasveikinti ir e, ponę Kas iš ITRE e komiteto ir ponę Gebhardt ir padėkoti abiem komitetams už puikų bendradarbiavimą ir daugeliu posėdžių, kurie buvo surinkti. Taip pat norėčiau padėkoti sekretariatui už pagalbą Žinau, kad jis dirbo tikrai labai daug, kad um, galėtume šiandien vakare pratesti šį darbą. Yra 54 kompromisiniai pakeitimų pasiūlymai. Nežinau, ar e, Jie yra įrašyti balsavimo sąrašus, bet manau, kad galėsime jų aptarti. Taip pat norėčiau pasveikinti bendra pranešėjus ir šešėlinius pranešėjus, pranešėjus iš kitų komitetų, kurie aktyviai dalyvavo e, keliuose paskutiniuose šešėlinių pranešėjų posėdžiuose. Maždaug 2,5 valandas e, užtruks mūsų balsavimas ir e, tikiuosi, kad galbūt netgi šiek tiek greičiau pavyks viską baigti. Norėčiau pasveikinti ir mano bendra pirmininkį, poną Buzeką, kuris taip pat puikiai dirbo ties šiuo pranešimu. Dėkuoju pirmininkė, puikiai padirbėjome, visi bendratarpiaudami kartu, nuolat palaikydami ryšį su dviem vadovaujančiais komitetais. Tai toks naujas um, tai naujas atsakas į naują komisijos sudėti, naują darbo modelį, į skaitmeninės sąjungos aspektus, nes ateityje kaip tik ir turėtume sukurti kažką panašaus į skaitmeninę sąjungą. Tai labai sudėtingas dosie ir, kaip sakė Vikė, pavyko puikiai bendradarbiauti visiems šešiems komitetams. Kompromisą buvo nelengva pasiekti, bet Žinau, kad e, iš tikrųjų balsavimo sąrašas labai labai ilgas, bet tikėkime, kad e, nelabai ilgai mums pavyks, nelabai ilgai mums užtruks e, jį pabaigti, dėl visko pabalsuoti, gal tik valandą 20 minučių. Neskubėkime, nerungtiniaukime, aš pirmininkausiu pirmajai balsavimo daliai, ponas Buzikas antrajai kad laikytumėmės tinkamos procedūros. Trumpai e, prašysiu patvirtinti gruodžio pirmosios posėdžio protokolą, jeigu neturite jokių prieštaravimų. Iki šio posėdžio pabaigos e, laikysime šį protokolą patvirtintų. Na ir dabar pereiname prie balsavimo. Priminsiu, kad e, iš viso yra 180 balsų. Ar yra kokiu nors pranešimu? Taip, ačiū pirminkė. Norėčiau tiesiog priminti, kad 396 pakeitimas neįtrauktas į 14a kompromisą ir um, dėl to reikėtų dėl jo balsuoti atskirai. Sekretariatas e, mus e, informavo, kad e, turėtų pataisyti tą klaidą balsavimo sąraše. The secretariat tell me that they believe that your amendment Sekretariatas sako, kad jo nuomonė tas pakeitimas 336 yra įtrauktas į trečiąjį B kompromisą dėl konkurencijos politikos. Tas jūsų pakeitimas 336 e, susijęs su konkurencijos politika ir manome, kad jūsų pakeitimas bent jau e, didžiąją dalimi yra įtrauktas į trečiąjį B kompromisą dėl konkurencijos politikos. Ar yra dar kokiu nors klausimu? Can... Ne, tuomet e, galime pradėti balsuoti. Okay. So compromise amendment one. Kompromisinis pakeitimas numeris vienas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Pirmasis 177 pakeitimas kas už, prieš, už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 187 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antrasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečiasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečiasis A, kas už, prieš susilaikę, patvirtinta. Trečiasis B, kas už, prieš susilaikę, patvirtinta. 223, kas už, prieš susilaikę, pasitikrinkime. Okay, close, close the vote. That falls. Atmesta. Galbūt uh, bus uh, panašiai pasiskirsta balsai, turėsime tikrinti. Uh, kitas pakeitimas 236. Ne, 235. 235. Kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime dėl jo. Dar vienas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 236 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Close. That falls. Atmesta. 241 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę, pat, patikrinkime. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikę, patvirtinta. Ir ketvirtasis A, kas už, prieš susilaikę, pasitikrinkime. Atrodo, kad pirmas. Okay, that falls. Okay, employment 12 and 13. Ir e, dar vienas kompromisinės e, pakeitimas e, toliau. Ir jeigu MPL 12, 47 MPL už, kas už prieš Ample 47, kas už prieš susilaikę atmesta. Jeigu jis būtų atmestas, turėsime grįžti prie ankstesnių pakeitimų, e, taigi dabar pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl šio pakeitimo. Sorry, my mistake. All right. Paragraph 4b. Ketvirtasis B punktas 476, e, e, kas už prieš 276, kas už prieš susilaikę atmesta. Penktasis kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Šeštasis A kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 330 pakeitimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Page 29, amendment 3. 29 puslapis, 364 e, e, pakeitimas kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. That's 364. That passes. Patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę. Patvirtinta. Toliau 401 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. That, that falls. Atmesta, nes e, balsuojama dalimis, taigi atmesta. 402, 403 e, pakeitimai dėl išbraukimo, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ir e, dėl visų EPP pakeitimų balsuosime, kai balsuosime dėl 28 pakeitimo. Dabar devintasis kompromisas, 39 puslapyje, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ir papildomai e, prie devintojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikę, papildymas prie devintojo. Kas už, prieš, pasitikrinkime. Sorry, there's one S&D too many. E, vienu balsu per daug iš socialdemokratų. Prašom vieno sudėmų atstovo įsitraukti kortelę, gal vienas iš pakaitinių narių uh, iš socialdemokratų frakcijos. Vienu balsu per daug. Ačiū. Atmesta. Ne, tai yra patvirtinta, atsiprašau, sako pirminkė. Toliau. Čia buvo papildymas prie e, devintojo kompromiso, dabar pakeitimas 444, išbraukimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Taigi pritarta išbraukimui, toliau 452 mm, e, pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta, 453 pakeitimas, kas už. Čia irgi išbraukimas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau 464 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta, 465 kas už, prieš susilaikė atmesta, 466 kas už, prieš susilaikė atmesta, 467 kas už, prieš susilaikė patvirtinti, 469 kas už, ne, Čia kartu 469, 470, 471, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Taip. 13 pakeitimas, e, tai yra kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 13 A kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 488 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 14 A, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Papildymas prie 14 A pakeitim, mm, kompromiso, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 495 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta, 496, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinti, 497, kas už, ne, čia atkrenta tas pakeitimas, 497 pakeitimas atkrenta. 498, kas už, prieš, pasitikrinkime. person. That's passed. Patvirtinta. Toliau 499, kas už. Ne, jis atkrenta. Taip. 501, kas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Da. Atmesta. Penk, penkišimtasis e, pakeitimas, kas už prieš, man atrodo, kad, e, kad atkrenta. Nepatvirtinta, bet pasitikrinkime. Atmesta. Taip, atkrenta šis pakeitimas. Toliau 15 kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 15 kompromisų papildymas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penki šimtai trisdešimt septintasis pakeitimas. Kas už, prieš, pasitikrinkime. Atrodo, kad galime baigti balsuoti, atmestas šis pakeitimas. Toliau 546, e, kas už, prieš susilaikę atmestą. 547, kas už, prieš susilaikę atmestą. 548, kas už, prieš. Ir, ir 549 kartu, kas už, prieš. Pasitikrinkime. now a lot more voting cards in the room. That's passed. Patvirtinta. 550. Išbraukimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 16 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 16 punktas, 585 pakeitimas kas už, prieš, Man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime. 585 pakeitimas. Patvirtinta. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 610 pakeitimas, kas už, prieš. Gal pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. That's passed. Patvirtinta. 613 išbraukimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 18 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 18 A kompromisas, kas už, prieš, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime dėl 18 A kompromiso. Oh, Aš Okay, that's passed. Ne, patvirtinta. 18a kompromiso papildymas. Papildymas prie šio kompromiso, kas už, prieš, gal dėl šio punkto pasitikrinkime. Dar keturi nariai nebalsavo, dar keturi. Trys, du. Baigiame balsuoti. Atmestas šis pakeitimo pasiūlymas. 622 pakeitimas kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Pas, pas. Patvirtinta. Ne. Atsiprašau, sako pirmininkė, atmesta, atmesta. Atmestas šis pakeitimas. E, toliau Kult 24 pirmoji dalis, kas už prieš patvirtinta, pasitikrinkime, gerai pasitikrinkime. Um, um, patvirtinta. Toliau kult 3.1, kas už prieš susilaikę, man atrodo, atmesta, bet pasitikrinkime. Um, 18 B kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 18 B kompromiso papildymas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. I'm going to hand over to President Buzek. Thank you. Uh, thank you very much. Ačiū labai, Viki. Pirmininkavimą perima ponas Buzekas. Kągi, toliau pereikime prie pakeitimo 633. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 634. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 19 A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 19 A kompromiso papildymas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau pakeitimas 668, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 6, 9, 4. Kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. 6, 9, 4. Baigiame balsuoti. Atmestas. 6, 9, 7. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 20 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Jo papildymas. Kas už, prieš, susilaikę, Pasitikrinkime dėl 20 kompromiso papildymo. Close. Baigiame balsuoti. Atmestas. 729 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 21 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta, jo papildymas kas už, prieš, susilaikę, atrodo patvirtinta, bet pasitikrinkime, dėja, turime pasitikrinti. Tai pirmasis papildymas prie 21 kompromiso. Baigiama balsuoti. Patvirtinta. Antrasis papildymas prie 21 kompromiso, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 22 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 22 A naujasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 800 kompromisas 800. Kas už prieš pasitikrinkime. Close. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 802 kas už. Prieš. Atmesta. 803. Kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. CA blokas. Kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Pirmasis papildymas prie 24 kompromiso. Kas už prieš, pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Okay. Accepted. Patvirtinti antrasis papildymas prie 24 kompromiso, kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Taip pat patvirtinta. Papildymas prie 25 kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime dar kartą. Papildymas prie 25 kompromiso. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 919 pakeitimas kas už? 919 kas už? Kas už? Ar esat pasiruošę? Prieš susilaikę norėčiau pasitikrinti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 26 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Jo papildymas, pirmasis papildymas prie šio kompromiso, kas už, prieš, susilaikę. Atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime dėl šio papildymo. Pirmasis papildymas prie 26 kompromiso. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antrasis papildymas prie 26 kompromiso, kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime ir dėl šio papildymo. Antrasis papildymas prie 26 kompromiso. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 942 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. 942. Baigiame balsuoti. Atmesta. 944. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atrodo atmesta, bet pasitikrinkime dėl 944 e, pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 954. Kas už? Prieš susilaikę. Atrodo atmesta, bet pasitikrinkime dar kartą. 954. Baigėme balsuoti. Atmesta. 955. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. 955. Baigėme balsuoti. Atmesta. 969. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 969. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta 27 A kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Pakeitimas 1034 kas už, prieš susilaikę atmesta 1035 kas už, prieš pasitikrinkime dėl šio pakeitimo 1035. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 1040. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 1041. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. 1041. 1041. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 28 kompromisas ir žodinis pakeitimas yra pateiktas dėl šio kompromiso. Ar kas nors prieštarautų? Galite susipažinti su šiuo žodiniu pakeitimu. Jis čia pateiktas, kas prieš. Socialdemokratai nepritarė jokiems žodiniams pakeitimams, taigi balsuojame be žodinio pakeitimo. 28 kompromisas be žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 1071. Kas už? Prieš? Susilaikę? Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. 1071. Baigiama balsuoti. Atmestas. 1084. Kas už? Prieš? Susilaikę? Pasitikrinkime. 1084. Baigiame balsuoti patvirtintas. Šis pakeitimas 29 kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. Pakeitimas 1103, kas už prieš susilaikę atmesta. 30 kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 1128 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta, 31 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 32 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta, 1157 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, pasitikrinkime, 1157 pasitikrinkime dėl šio pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 33 kompromisas, kas už, prieš susilaikę, patvirtinta. Pakeitimas 1185, kas už, prieš susilaikę, priims 94, kas už, prieš susilaikę, patvirtinta. 1199, kas už, prieš susilaikę, pasitikrinkime 1199. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 1202. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 33 A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę patvirtinta, 33 B kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 33 C kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, pirmasis papildymas prie 33 C kompromiso kas už, prieš susilaikė patvirtinta, antrasis papildymas prie 33 C kompromiso kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 33 D kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 34 kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 1, 2, 3, 8, kas už, prieš susilaikę atmesta. 1, 2, 4, 2, kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime 1, 2, 4, 2. Baigiame balsuoti. Atmesta. 35 kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 35 A kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 1, 2, 5, 2, kas už, prieš susilaikę atmesta. 36 kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 36 A kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. Vienas, du, šeši, penki. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikę. Balsuokime elektroniškai. Vienas, du, šeši, penki. Na, tai šioks toks pakeitimas mūsų balsavimo sąraše 1265. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. 37 kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta, 1277, kas už, prieš susilaikę patvirtinta Atsiprašau, pasitikrinkime. Tikriausiai jau supratau. 1277, bet pasitikrinkime. Atmesta atrodo, bet pabalsuokime elektroniniu būdu. Taip, taip, tikrai atsiprašau, kad teko dar tikrintis. 1281, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 1281. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 1285. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Nulinis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 67 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę, atrodo atmesta, bet pasitikrinkime. I close the vote. Baigiame balsą. Rejected. Rejected. It was 67, yeah? Yeah. Uh, compromise B. Kompromisas B. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. C. Kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 104 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patikrinkim. 104. Baigiam balsuoti. Atmesta. 106. Už, prieš, susilaikę, priimta. 115. Už, prieš, susilaikę, atmesta. D kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 146 už, prieš, susilaikė, pritarta. 147 už, prieš, susilaikė, pritarta. 149 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. 149. Tikriname elektroniškai. Baigiam balsuoti. Pritarta. 152 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Baigiam balsuoti. Atmesta. 156 už. Prieš susilaikė, dauguma atmeta. 157 prieš, už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. 157. Baigiam balsuoti. Pritarta. 162 už, prieš, susilaikė, tikrinam. 162. Baigiam balsuoti. Atmesta. 165. Už, prieš, susilaikė, tikrinkim. Baigiam balsuoti. Atmesta. Kągi kolegos, dabar turim palaukti iki po 7.20. Aštu, po 8.20. Ką manot? Jeigu paprašysit, galim balsuoti. Viki nori balsuoti elektroniškai. Pradedam balsuoti. Vardinis balsavimas. Baigiam balsuoti. Pone ir ponios, nematot mūsų dviejų pranešėjų šypsenų. Gal atsistokite ir atsisukite auditoriją. Prašom. supratot, kad sukūrėm neįtikėtiną bendradarbiavimo klasterį. Nemažai teisėkuros darbo mūsų laukia, o mes esam pasirengę puikiai bendradarbiauti. Bent jau tarp šešių Europos parlamento komitetų. Nuoširdžiai visiems dėkoju. Atsiprašau, jeigu dar turite kokių posėdžių 8 valandą numatytų, eikit. Žinau, kad jūs pasiruošėt neiti niekur tik pasilikti čia. Labai dėl to apgailestauju, Viki, dar žodis tau. Pana ir ponios, sveikinu, gražių kalėdų ir tikiuosi, kad sausio mėnesį dėl to balsuosime jau plenarinėme. Ačiū, gražių kalėdų. Mūsų pranešėjas dar norėjo porą žodžių pasakyti. Draugai. Draugai, ar dar norit ką nors pasakyti?